Dear President, So, die Sitzung. Taigi, toliau tęsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas ir priimti tekstai yra pateikti tinklalapyje. Ar yra kažkokių prieštaravimų dėl jų? Ne, niekas neprieštarauja. Tai reiškia, pritarėme protokolo patvirtinimui. Pirmas mūsų darbo tvarkės punktas yra sąjungos vyriausios.